tvarkos. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar girdite, ką aš sakau? Ačiū, ponė pirmininkė. Gal šie rūmai norėtų pripažinti, kad vakar Jungtinė karalystė įvyko labai svarbus įvykis. Mūsų um, karalienė tapo ilgiausiai soste išbuvusi monarchė. Ir Mes e, džiaugiamės tuo, kad mūsų karalienė vadovauja tautų sandraugai ir e, mūsų šaliai. Ir mes tikimės, kad ir šie rūmai. Tai